Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Labas rytas, ponios ir ponai. Teskime vakar dienos darbus. Pradėkime nuo balsavimo. Visų pirma, e, Pirinski pranešimas apie 2013 metų metinę ataskaitą. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Thank you very much, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Aš bandžiau, kaip sugebėjau geriausiai, užsitikrinti kiek galima platesnę paramą. teikiant e, geriausius e, patarimus ir užimant tinkamiausią poziciją, kurią galėtų užimti Europos parlamentas, saugant ES finansinius interesus. Iš tiesų tai yra susijęs su dviem veiklos linijoms. Viena, viena yra labai griežta ir atkakli kova su sukčiavimu, be jokių kompromisų, dėl griežtumo e, tų priemonių, kurios skirtus kovai su sukčiavimu. Kita yra politikos skriptis susijusi su potencialiomis priežastimis, dėl kurių atsiranda pažeidimai ir suteikti valstybėms narėms kiek galima geresnės galimybės geriausiai pasinaudoti ES ištekliais. Kaip biudžeto kontrolės komitetas, mūsų pareiga yra būti atskaitingiems mūsų mokesčių mokėtojams, mūsų piliečiams ir užtikrinti, kad būtų galima, kiek, kiek galima tinkamiau išnaudoti, panaudoti ES lėšas. Pateikiau pakeitimus, kompromisus pakei, pateikimus ir tie pakeitimai yra pateikti remiantis būtent tuo e, norų, pasiryžimu mm, vykdyti ES e, politiką finansinių interesų apsaugos rytyje. Dėkuoju. Kolegin Ajala Sender hat mus Wort gebeten. E, kolegė Ajala Sender paprašė žodžio, eina žodis tau, prašom. <clears throat> Gracias, presidenta. Lo siento por la voz. <clears throat> Dėkoju pirmininkė. Atsiprašau, kad esu užkimus. Prieš pradedam balsavimą norėjau atsiprašyti. Aš negalėjau dalyvauti diskusijoje, diskusijose dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo e, komisijos, e, komisijoje, komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo. E, Tinduf pranešimas buvo parengtas ta tema. Mūsų pozicija šiek tiek skyrėsi nuo tos, kuri buvo pateikta. Norėčiau, kad tai būtų aišku. Tai nesusijęs su barsavimu, tai yra susijęs su vakar dienos e, pranešimais. Dėja negalėjau dalyvauti, nes turėjome nagrinėti Junkerio plano klausimus. Dėl to negalėjom dalyvauti e, komiteto posėdė, kai buvo planuota. Na, nesu tikra, kad supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Gal dar e, tarpusavį paskui pasiaiškinsime. Na, suprantu, kad viskas yra tikrai sudėtinga E, du vienos frakcijos nariai pateikė panašius pakeitimus, paskui buvo ieškoma kompromiso. Tiesą sakant, dar taip niekada nebuvo praeitie ir nemanau, kad atsitiks ateityje. Tai gal pradėkime balsuoti. Balsuokime dėl kompromisų. Visų pirma, Ar mes e, e, pritartumėm, kad būtų pateikti tokie kompromisai? Tai pirmą kartą balsuosime ar dėl to, kad galima pateikti kompromisus, o paskui dėl pačių kompromisų, jeigu aš teisingai supratau balsavimo taisyklės. Taigi pradėkime nuo pirmo kompromiso. Kas balsuoja už tai, kad būtų galima balsuoti dėl šio kompromiso turinio? Kas prieš? Gerai, tai dabar balsuokime Eh, presidenta, pero ¿qué regla es esta que se vota primero si se admiten los compromisos? Hay que votar los compromisos. No entiendo. Pirmininkė, aš nelabai supratau, apie ką mes dabar balsuojame. Ar mes dabar balsuojame dėl to, kad ar galima pateikti kompromisą ar ne? Bet kodėl? Uh, Juk e, šiems kompromisams pritarė įvairios frakcijos. Jeigu kompromisui pritarė daugiau kaip viena frakcija, jis paprastai yra įtraukiamas į balsavimo sąrašą. Tai ar dabar mes balsavome dėl šių kompromisų? Man atrodo, kad pirmą kartą per dešimt metų atsitiko būtent tokia situacija, pirmininkė. E, kompromisas buvo pateiktas jau pasibaigus terminui, pakeitimų pateikimo terminui. Ir Si el plazo de enmiendas tiene que haber plazo de enmiendas. Mes turime nustatyti galutinį terminą pateikti pakeitimams, o po to parengiami kompromisiniai pakeitimai. Negalima parengti kompromisinių pakeitimų, e, kol dar nėra pateikiami paprasti e, e, pakeitimai. Tie pakeitimai buvo pateikiami iki galutinio termino. Ir jeigu jūsų frakcija negali balsuoti, tai jūsų problema. Ir aš nežinau, kodėl mes dabar tai svarstome šį klausimą. Plenarniai sesijoje kartais iškyla pro problema, kad kompromisiniai pakeitimai pateikiami po diskusijų, bet mums labai trūksta laiko, turime jo labai mažai. Ir tie kompromisai jau dėl jų deramasi kelias savaitės. Tai nieko nesusijęs su galutiniais pakeitimų pateikimo terminais. Plenarinėje sesijoje po diskusijų yra uh, tik tai kompromisiniai pakeitimai aptariami. Bet kokia frakcija gali pateikti kompromisinius pasiūlymus, kokius tik tai nori? Na, aš taip supratau, bet galime balsuoti dar kartą dėl 11 kompromiso galėsime balsuoti keletą kartų. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš,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 9 prieš. Kompromisas patvirtintas. Toliau penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimti. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimti. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimti. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimti. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas. Prašom. Yes, um, I have an obje objection uh, to this compromise. Turiu paprieštarauti šiam kompromisui, nes 11 kompromisas yra nekas kita, kaip pakeitimas žodžiu teikiamas pranešėjo, tai prieštarauja komiteto linijai, kuri buvo nubrėžta kituose ankstesniuose pranešimuose. Balsuokime, ar galima teikti tokį kompromisą. Kas už tai, kad paskui balsuosime dėl šio kompromiso turinio? Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuokime elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist Baigiame balsuoti. Neprimtinas toks kompromisas. 11 balsavo už, 14 prieš. Presidenta, estoy de acuerdo con haber votado el compromiso, aunque me parece que debemos revisar las reglas. En este... Pane pirmininkė, e, sutinku, kad gal reikia peržiūrėti taisyklės e, susijusias su kompromisais. E, bet e, dėl ko čia balsuojam? Ar dėl priimtinumo, ar dėl to, kas yra už ar prieš šį kompromisą? E, vargu ar galima <laughs> taikyti kriterijų, kad šiame komitete buvo kažkokia istorinė linija. Įvyko nauji rinkimai, keičiasi daugumos ir padėtį turime turėti galimybę keisti. Ponas e, Savarma aiškiai supranta, kad mes esame politikai, kartais balansas pasikeičia e, ir negalime remtis tik e, tuo, kokia buvo situacija anksčiau. Kitais klausimais jau matėme tokį principą veikiant. Negalima visko remti ankstesnėmis procedūromis. Man atrodo, būtų labai gerai, jeigu e, e, komitetas nekeistų nuolat savo nuomonės. Man atrodo, dabar tą ir nusprendėme, ponas Pirinski. Are... Visiškai teisi, esate diena nuo dienos, negalime savo nuomonių keistis. Kompromisiniai pakeitimai priimami sekretoriato, sekretoriatas įrašo į balsavimo sąrašą ir neįmanoma paskui spręsti, kad dėl to pateikimo nereikia balsuoti, jūs privalote balsuoti, jis yra įrašytas į balsavimo sąrašą ir vienintelis dalykas, ką galima padaryti, balsuoti už tą pakeitimą arba prieš. E, e, jeigu jūs norite apsispręsti, ar priimtinas ar ne, reikia pradėti diskusiją dėl to. Na, o <laughs> taip, gal tas kompromisas netitinka ankstesnės praktikos, bet e, to paprasčiausiai padaryti, padarius pareiškimą ir išmesti šį kompromisą jūs negalite. Tai pasižiūrėkime į parlamento darbo tvarkos taisyklės ketvirtą paragrafą. Ten parašyta, kad tik e, pirmininkas gali uh, pasiūlyti balsuoti dėl e, kompromiso pateikimo, bet reikia pasitėriauti, ar parlamento nariai neprieštarauja tokiam balsavimui. Jeigu yra pateikiama prieštaravimų, tai tuomet vadovaujamasi daugumos balsų principu. Bet tai visiškai kitoj situacijai, tai plenariniam posėdyje daroma ir kaip ponia Ajala Sender e, paminėjo, e, prieš diskusiją gali atsirasti pakeitimas per paskutinės kelias valandas, bet tokia praktika negali būti taikoma komitete. Deja, turiu Jums pasakyti, kad yra ir 209 taisyklė. Ten e, kalbama apie tai, kad plenarinės sesijos taisyklės taikomos ir komitetų posėdžiuose. Ačiū visiems, dabar eikime prie 12 kompromiso, kas už. Kas prieš? kas susilaiko primta. Toliau 13 kompromisas, jis buvo atsiimtas. Dabar balsuokime dėl pirmo paragrafo. 14 pakeitimas, kas už. Pirmos dalies, kas prieš. Kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta. Patikrinkime elektroniniu būdu 14 pakeitimo per antroji dalis. Äh, Baigiame balsuoti. 17 už primta. Toliau 15 pakeitimas. Yra pateiktas ir pirmas žodinis pakeitimas. Jį pateikė Tiksliau ne, dabar balsuokime dėl 15, kas už, prieš, e, susilaiko primta. 16 pakeitimas, jam yra pateiktas pranešėjo žodinis pakeitimas. Aš norėčiau paprieštarauti tokiam žodiniam pakeitimui. Aš siūlau balsuoti dėl ankstesnio 16 pakeitimo, bet ne dėl žodinio pakeitimo. Kas už ankstesnį 16 pakeitimą? pradinį 16 pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko. Yra pateiktas žodinis pakeitimas, jį pateikė e, pranešėjas 16 pakeitimui. Aš esu 16 pakeitimo autorė ir aš prieštarauju tam žodiniam pakeitimui. Uh, Aš nepritariu tam žodiniam pakeitimui ir dėl to siūlau balsuoti dėl 16 pradinio pakeitimo. Jeigu jūs nelabai susigaud, jeigu buvo kažkas, kas nelabai suprato, dėl ko dabar balsavome, galime balsuoti iš naujo. Kas už 16 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Ačiū labai. Toliau 17 pakeitimas, jis techninio pobūdžio, dėl jo nebalsuosime. 18 ir 19 atkrito, nes buvo patvirtintas trečias kompromisas. Toliau 20 e, pakeitimas, jį pateikė pane Makovai ir aš. Pranešėjas pateikė žodinį pakeitimą. Aš kaip viena iš pakeitimo autorių prieštarauju žodiniam pakeitimui, siūlau balsuoti dėl ankstesnio 20 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, man atrodo, kad pritarta. 21 pakeitimas jį pateikė kolega Balčytis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22 pakeitimas jį pateikė kolegė Makoviai ir aš, pranešėjas pateikė žodinį pakeitimą, kuriam aš prieštarauju. Balsuokime dėl pradinio 21 pakeitimo. Kas už, prieš, Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 22 pradinio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau dėl penkto pakeit... kompromiso atkrito 23 pakeitimas, toliau 24 ir 25 pakeitimai kolega Vali pateikė žodinį pakeitimą. Tas žodinis pakeitimas yra papildomas pakeitimas, ar kas nors e, prieštarautų tam, kad e, kolegos Valis žodinis pakeitimas būtų pridėtas prie ankstesnių 24 ar 25 pakeitimų. Niekas neprieštarauja, taigi balsuokime dėl kolegos Valis žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. Aš prieštaravau e, ketvirtam žodiniam pakeitimui, kurį pateikė pranešėjas. Dabar 26 ir 27 pakeitimai. Jie atkrito dėl to, kad patvirtinome kompromisinį ketvirtą pakeitimą. Atleiskite. Balsuosime dėl 27 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 28, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 29 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 30 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 35. E, dvi dalis. Trys dalis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. 36 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Apšimus geschlossen. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau 37 atkrenta, nes buvo patvirtintas kompromisinis pakeitimas. Bet reikia balsuoti dėl 37 pakeitimo C punktui, kas už, prieš, susilaiko, primta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Patikrinkime elektroniniu būdu 38 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. 39 pakeitimas. Jis buvo įtrauktas į penktą kompromisą. Toliau 40 pakeitimas. Pranešėjas pateikė žodinį pakeitimą. Šiam prieštarauju. Balsuokime dėl pradinio 40 pakeitimo teksto. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 41 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 42 kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. 42 pakeitimas, prašom. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Ta pati balsų dauguma. 44 pakeitimas yra pateiktas pranešėjo žodinis pakeitimas. Aš jam prieštarauju, nes pakeitimo autorė esu aš. Dabar balsuokime dėl 44 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 45 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 46 ir 47 pakeitimai, juos pakeitė šeštas kompromisas. Taigi, pakeitimai. Keli pakeitimai atkrito, dabar 53, kas už, prieš, susilaiko, primta. 54, atsiprašau, kas už, prieš, susilaiko, primta. 55 pakeitimas atkrito dėl 7 kompromiso, 56 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu, 56 pakeitimas, prašom. Baigiame balsuoti. Atmesta. 57 pakeitimas. Taip pat ir 58 balsuokime dėl abiejų šių pakeitimų iš karto. Taigi, kas už šios du pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dėl 58 pakeitimo nebalsuosime, jis techninis pakeitimas. 59 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 60, 61, 62, 63, 64 ir 67 pakeitimai buvo įtraukti į 9 kompromisą. Tai dabar balsuokime dėl 65, kas už, prieš, susilaiko, primta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 68 pakeitimas. Ponas Valį pateikia žodinį pakeitimą. 68 pakeitimo autorius ponas Marinesku. Visų pirma, balsuokime dėl pono Valį žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar 68 pradinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kolega De Jong, prašom. Dėl tų žodinių pakeitimų, jeigu vienas komiteto narys pasisako prieš, tai tada jis atkrenta. Tai nereikia čia daugumos už ar prieš. Man atrodo, kad buvo žmonių, kurie priešinosi tam žodiniam pakeitimui, tad reikėjo nebalsuoti dėl to. Pirminkė, Bet aš negirdėjau, negirdėjau, kad kas nors būtų pasipriešinęs. Niekas neprieštaravo, tai dėl to ir balsavome. Niekas nepateikė jokių prieštaravimų. Yra daug žodinių pakeitimų. Ir jeigu kas nors prieštarauja, tai reikėjo sakyti. Štai buvo pateiktas ir žodinis pakeitimas 69 pakeitimui. 68 patvirtintas, dabar eikime prie 69. Čia galėčiau pridurti tik štai ką. Yra ir čia pateiktas EPP žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Tai tuomet balsuokime dėl žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 72 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 73. Kadangi 11 kompromisas nebuvo patvirtintas, turime balsuoti dėl 73 pakeitimo, kas už, Kas už šį pakeitimą 73? Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi 73 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. 74 pakeitimas.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 79 pakeitimas, jis pateko į 12 kompromisą, 80 pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaiškus rezultatas, patikrinkime elektroniniu būdu 80 pakeitimo antroji dalis. Baigiame balsuoti. Primta. 81 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Atmesta. 84 pakeitimas, penkios dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaiškus rezultatas, patikrinkime elektroniniu būdu. 84 pakeitimo antroji dalis. Baigiame balsuoti. Primta. Trečioji dalis, tas pats 84 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Penktoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 85 pakeitimas, kas už. Neaiški padėtis, balsuokime elektroniniu būdu, 85 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 86 pakeitimas atkrenta. 87 dvi dalis pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 88 pakeitimas, kas už. Taigi, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. 88 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primta. 89 pakeitimas atkrenta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias pakeitimas, dėl jo nebalsuosime. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas. Dėl jo turime balsuoti, ar ne? Taigi septintas pakeitimas. Kas už, Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Septintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primta. Aštuntas ir devintas ir dešimtas ir vienuoliktas ir dvyliktas ir dar ir tryliktas. Jie pateko į antrą kompromisą. Regi vienas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Regi vienas. Baigiame balsuoti. Priimta. Regidu. Kas už, kas prieš. Dar kartą balsuokime elektroniniu būdu. Panaši, kad, panašu, kad ta pati balsų dauguma. Baigiame balsuoti. Truputį kitoks balsavimo rezultatas, bet pakeitimas patvirtintas. Regi 3. Jis atkrenta. E, Toliau regi 6 atkrenta, regi 7 dėl šio pakeitimo nebalsuosime. Regi 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Libe 2 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau Libe 4, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Libe 5, gal jo nebalsuosime, Libe 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Libe 7 pateko į 9 kompromisą. Libe A, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Lybė B, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau elektroninis balsavimas dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas prasideda. Prašom. Baigiame balsuoti. 27 už, niekas neprieštaravo, tai tikrai sveikiname pranešėją. Labai ačiū. La, la, der nächste, genau, die nächste Abstimmung ist der, die Opinion der Kollegin. Toliau kitas pranešimas, kolegės Peter, e, pranešimas apie vaisius ir daržovės. Ar pranešė norėtų pasisakyti? E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą žodžių tik tai noriu pasakyti. Nepaisant keleto organizacinių nesklandumų kai kuriuose valstybėse narėse ir dėl tarptautinio konteksto mes rekomenduojame tam tikrus pakeitimus ir juos atspindime nuomonėje. <clears throat> solamente avisar que en el párrafo seis eh, pediré la palabra. Aš tik norėjau pasakyti, kad e, kai svarstysime šeštą pastraipą, šeštą punktą, aš prašysiu žodžio, jeigu iškiltų ten problemų. Dan fangen wir an. Tai pradėkime. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš. nelabai aišku. Taigi, kas už? Kas už šį pakeitimą? Ačiū, kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Aštuntas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Neaiškus balsavimo rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu. Aštuntas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Visiškas sumaištis neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl dešimto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Žodis kolegija Ajalas Sander, prašom. Amendment 15. Ne, 15 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi, 15 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko, ta pati balsų dauguma atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 20 kas už, kas prieš, Neaišku, atrodo, kad atmestų, bet patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Vis dėlto priimtas, gerai, kad pasitikriname. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas pakeitimas. 23. Pirmoji dalis. Kas už? Patikrinkime elektroniniu būdu. 23 pakeitimas, pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Primtas. 23 pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ir trečioji dalis, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu 23 pakeitimo, trečioji dalis. Manyčiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Primtas. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 25. Kas už? Ajajai, patikrinkime elektroniniu būdu. 25. pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas, labai akivaizdžiai atmestas. 26. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Pirmas pakeitimas A konstatuojamai daliai. E, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Atmestas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroniniu būdu. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Visai nedidelė persvara. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Manyčiau, kad atmestas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Penktas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. atmestas. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dabar visas nuomonės projektas. Ne, dar visų pirma balsuokime dėl šešto pakeitimo. Man atrodo, kad akivaizdus balsavimo rezultatas, bet pastikrinkime. Baigiame balsuoti dėl šešto pakeitimo. Priimtas šeštas pakeitimas. Atleiskite, kartais tikrai e, sunku pamatyti, kas kaip kelia ranką. Dabar balsuokime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Dvidešimt penki už, du prieš. Sveikiname pranešėją ir dėkojame už visą nuveiktą darbą señora <clears throat> presidenta solamente un pequeño comentario y es que. Eh... trumpas komentaras. Aš manau, kad balsavimo sąrašas, kuris mums pateiktas, yra e, paremtas pranešėjo sprendimais. Nežinau, ar tai labai etiška, kaip yra rekomenduojama, kokie rekomenduojami pakeitimai pirmame stultelyje. Aš manau, kad tai gali suglaidinti kai kuriuos narius ir jie balsuos ne taip, kaip pageidaujama. Pavyzdžiui, kai yra rekomenduoja pranešėjas atmesti vieną ar kitą pakeitimą. Aš abejoju to balsavimo sąrašu, nemanau, kad tai yra tinkamas būdas, kaip reikėtų uh, siūlyti balsuoti. Ačiū. Er- Bet aš galiu suprasti ir pranešėją. E, Jie bandė paaiškinti balsavimo sąrašą. Man tai buvo tikrai labai naudinga, nes aš į šią tematiką nelabai esu įsigilinusi. Man tikrai pasirodė naudinga. Bet ateityje galėtumėm pagalvoti, kaip geriau e, e, elgti su balsavimo sąrašais. Na, o dabar eikime prie Petri Sarvama nuomonės apie pieno sektoriaus e, teisės aktų paketą. Pranešė pasisakyti nenori. Kai tik kolegos būsite pasiruošę, tai iš karto ir balsuokime. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, Balsuokime e, dėl pakeitimų nuo antro iki dešimto, ar nepritarėte tam. Taigi tada antras pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Antras pakeitimas, elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmestas pakeitimas. Trečias. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko atmesta. 11 už, prieš, susilaiko primta. 12 už, prieš, susilaiko primta. 13 už, prieš, susilaiko primta. 14 už, prieš, susilaiko primta. 15 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar visos nuomonės projektas su pakeitimais balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas prasideda, baigiame balsuoti. 26 už niekas neprieštaravo, sveikiname pranešėjo su tokiu įspūdingu rezultatu. Baigiame šios dienos balsavimą. Labai ačiū visiems už tai, kad buvote tokie drausmingi. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Wir fahren fort. Bonjour. Bonjour. Morning. Wir, wir fahren fort. Tęskime darbą. Mit der Entlastung. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Entlastung anderer Institutionen. Kitos institucijos. Visų pirma, taryba ir Europos vadovų taryba. Und wir und, und wir ich gebe dem so genau please please we need to go ahead with our agenda. Turime toliau dirbti prie mūsų darbo tvarkės. Tai Suteikiu žodį ponui Černetskį, kad jis pristatytų savo pranešimą. Prašom. Eh, vielen Dank, Frau Vorsitzender. Eh, first of all, I would like wish eh, better health. Pirmiausia, noriu palinkėti sveikatos poniai Ajola Sender. Aš pabandysiu apibendrinti pranešimą pabrėždamas tik svarbiausius dalykus. Kalbėsiu trumpai, pasistengsiu kalbėti trumpai. Europos Sąjungos teisingumo teismas išbraukti tarnautojų uh, teismo nuostatas nėra geriausias sprendimas. Procedūra pernelik ilga, ypač bendrajame teisme, teisme uh, bylų svarstymas, nagrinėjimas yra labai ilgas ir šis pasiūlymas yra pernelyg vėlai pateiktas. Toliau reikia geresnio e, sąsajos tarp vertimų žodžių ir raštų. E, teismo procesuose tai yra labai svarbu. Taip pat geriau yra svarbu užtikrinti geresnį geografinį balansą. Reikia geresnės geografinės pusiausviros vidurinio ligmens ir aukštesnio ligmens valdymo grandise. Automobilių privačių naudojimas taip pat turėtų būti mažinamas. Toliau Europos auditorumų e, pranešimas. Reikia pagerinti kokybę auditų, o ne kiekį tų vykdomų auditų. Toliau reikia lankstumo, pritaikant auditą prie nenumatyto atveju. Taip pat audito rūmai turėtų sutrumpinti e, vidutinį laiką, per kurį yra parengiama speciali, specialioji ataskaita. Ir galiausiai ir taip pat yra poreikis geresnės geografinės pusiausvėros vidurinio ligmens ir aukštesnio ligmens valdyme. Taryba ir Europos vadovų taryba. Siūlau pranešimo projekte atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą, nes mes dar norime gauti atsakymus į kitus klausimus – Dabai trūksta dokumentų, ypač dokumentų susijusių su tarybos pastatų politika. Toliau Europos socialinių ir e, ekonominių reikalų politikas. Pernelik daug yra nepanaudotų e, vertimų, vertimo paslaugų. Toliau yra e, sprendimas 2014 metų teismo sprendimas, bendro teismo sprendimas, kurio yra mm, pripažįstama, kad Europos ekonomijos socialinių reikalų e, komitetas pažeidė žmogaus teisų hartį, atleisdamas e, kai kurios savo darbuotojus. Toliau Europos išorės veiksmų tarnyba, mūsų mėgiama institucija, reikia peržiūrėti e, administravimą aukščiausių lygmenių, siekiant supaprastinti procesą. Toliau e, neiškus yra e, režimas dėl speci specialiojo galiotinio. Reikia pagerinti darbuotojų profilį ir užtikrinti geresnį geografinį pusiausvyrą. Taip pat iškyla problemų dėl pastatų valdymo ir logistikos. Toliaus, toliau reikia užtikrinti sąsajas tarp Europos už, e, užsienio reikalų, išorės reikalų tarnybos, agentūrų, geresnių paslaugų teikimo vartotojams. Dabar aš lauksiu jūsų komentarų ir pakeitimų. Ir jeigu prireiks, mes e, suorganizuosime dar papildomų posėdžių. No. Jetzt haben Sie schon alle, jetzt haben Sie alle Ihre Berichte vorgestellt, die, die ähm, wir wollten. Ačiū. Aš siūlyčiau e, dirbti eilės tvarka. Jūs esate pateikę nemažai pranešimų. Pradėkime nuo tarybos ir Europos vadovų tarybos. Pranešėjas puiku, puiku. E, pirmininkė, na jūs e, tikrai norite, kad viskas būtų paremta racionalių požiūrių. Tai dabar galime aptarti ir Europos išorės veiksmų tarnybą, ir teisingumo teismą, ir ekosoką, ir e, regionų komitetą, ir Europos ombudsmeną. Kolega Gajar, prašom. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad tai visai praktiškas požiūris, nes kitaip man reikėtų pasisakyti kiekvienų darbo tvarkės klausimų. Kolega Černecki citavo klasikus e, ir iš tikrųjų labai teisinga citata. Mes praeitie esame e, rengę klausimus dėl e, tarybos biudžeto patvirtinimo. Ten buvo teikiama nemažai kritikos. Galbūt reikėtų pastirauti teisininkų ar ES veikimo sutartyje yra e, numatyta mūsų teisė tvirtinti tokius biudžetus Bet akivaizdu, kad sutartyje yra tikrai numatyta mūsų teisė gauti iš tarybos visus reikalingus dokumentus. Ir jeigu mes dokumentų negauname, tai, turime log... tai yra visiškai logiška, kad turime teisę skūstis. Dabar aš čia kalbu ne apie pateiktus pakeitimus kolegos Čarneckio e, e, pranešimui. Bet uh, turiu pasakyti, kad svarbu, jeigu mes skūsimės, kad tam pritartų ir frakcijos. Kolegos iš kitų frakcijų turėtų apie tai irgi pagalvoti. Ir šioje biudžeto tvirtinimo procedūroje arba kitoje mes galėtumėm pateikti bendrą skundą. Taigi tokią galimybę turime ir dabar ir kitais metais, jeigu taryba ir toliau elgsis netinkamai. Mes turime pagalvoti, ką daryti, jeigu tarybos elgesys nepasikeis, bet bet kokiu atveju e, reikalinga balsų dauguma. E, tiek komitete, tiek ir plenarinėje sesijoje turime e, laikytis vieningos pozicijos e, ir tam turi pritarti ir kitos frakcijos, tiek dėl tarybos biudžeto patvirtinimo. Toliau. Biudžeto komitete aš esu nuolatinis pranešėjas apie agentūrų biudžetus. Norėčiau kolegų dėmesį atkreipti į vieną dalyką. Uh, Man atrodo, kad jis yra svarbus tvirtinant audito rūmų e, biudžeto įvykdymą. Buvo pateikta viena idėja, man atrodo, mes ją turėtume vertinti labai kritiškai. buvo e, siūlyta agentūrų auditą perleisti e, trečiosiams įmonėms. Galbūt mes neturime e, tam lėšų, bet aš manau, kad čia Na, visai įdomi mintis, bet man atrodo, kad neteisingas tai kelias. Aišku, mes galime e, diskutuoti apie tai, ar auditorumai turi pakankamai lėšų savo veiklai vykdyti. Auditorumų buvo terautasi e, kokiems veiksmams jiems, reikė, jiems, jiems reikėtų daugiau lėšų bet e, e, jeigu kai kurie veiksmai būtų patikėti trečiosioms e, įmonėms, tai nežinau, ar tai būtų tikrai gera mintis. Tam irgi reikėtų papildomų lėšų. Tai tokia būtų mano nuomonė. Toliau kollega Tamas Deutsch. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves ö, kollégák! E tekintetben is direktyva. Ačiū pirmininkė. Čia Noriu pasakyti, kad kolega Černecki pasiūlė tikrai puikia išeitį. Jis pristatė iš karto visus pranešimus ir taip sutaupė nemažai laiko. Aš visų pirma norėčiau padėkoti jam už visą nuveiktą darbą rengiant pranešimus apie kitų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimus. Pranešėjas puikiai bendradarbiavo ir su šešėliniais pranešėjais. Pranešimai e, rodo, kad e, pranešėjas tikrai įsigilino į visus klausimus. Aš norėčiau pateikti keletą konkrečių pastebėjimų. Visų pirma, dėl tarybos biudžeto e, patvirtinimo. Na, čia padėtis yra tragikomiška, jeigu taip galėčiau ją įvardinti. Aš visą situaciją e, nevertinu e, kaip tokios sudėtingos, kaip kad kolega Gajar. ES veikimo sutarties nuostatos tikrai sudėtingos jas sunku interpretuoti. Ir netgi jeigu padėtis yra sudėtinga, man vis dėlto atrodo, kad padėtis būtų panaši, kaip kad e, pavyzdžiui, jeigu mes e, E, vaikų kambaryje e, uždarytumėm keletą vaikų, tarkim šešerių, septyniarių metų, ir jie, tarkim, žaistų lego kaladėlėmis, vėliau susipeštų ir tik tais tėvai galėtų tą ginčą išspręsti ir e, nuraminti vaikus. Taigi mes tarsi turime prisimti tėvų vaidmenį Jeigu taryba mums pasakys, kad mes tarybai nereikalingi, tai mes jausimės įžeisti. Mes tuomet galime užsispirti ir sakyti, na ir gerai, mes biudžeto įvykdymo nepatvirtinsime. Tuomet taryba sakys, na ir taip jums reikia, mes jums neduosime dokumentų. Tai e, aišku, mes tokią situaciją galime vadinti įdomią, sudėtingą. Aš sakyčiau, kad ta situacija yra vaikiška, tiesiog vaikiška. Uh, Aš tikrai manau, kad mes e, turėtumėm rasti sprendimą, turėtumėm pasiekti pažangos. E, bet kokiu atveju e, sprendimas būtų tikrai geresnė išeitis negu kad peštinė su taryba ir sprendimo vilkinimas. pranešime apie tarybos biudžetą yra ir tam tikrų abejonių. Pavyzdžiui, dėl nekilnojamo turto, dėl pastatų. Dar aš beje norėčiau paminėti tokį klausimą, kaip bendradarbiavimas su Europos parlamentu, ekosoku ir regionų komitetu. Uh, Man atrodo, kad bendradarbiavimas vyksta puikiai ir toliau e, turėtumėm bendradarbiauti taip pat. Manau, kad rastas puikus sprendimas dėl bendro išteklių naudojimo ir toliau taip. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie štai ką. Gal audito rūmų reikėtų paprašyti mums pateikti ataskaitą, ar yra dar kokiu nors E, galimybių pagerinti bendradarbiavimą tarp atskirų institucijų ir kiek tai leistų sutaupyti. Dabar išlaidos vertimui žodžiu ir raštu. Dėl to dar turiu tikrai daug abejonių. Man atrodo, atėjo pats laikas pasinaudoti audito rūmų pasiūlymu ir e, sukurti bendrą procedūrą dėl e, vertimo žodžiu ir raštu kaštų paskaičiavimo. Man atrodo, kad neteisinga e, obolius lyginti su kreušiamis. Jeigu turėtumėm bendrą procedūrą, manau, kad pavyktų sutaupyti dar daugiau. Ir dar viena pastaba. Kalbant apie įvairias institucijas, trūksta informacijos apie e, personalo sudėti, e, e, kiek yra vyrų, moterų, iš kokių šalių atvykę darbuotojai. Man atrodo, kad kitą kartą tvirtinant biudžetą įvykdymą, institucijos mums turėtų pateikti ir tokios informacijos apie personalą. Kaip jau sakiau, mums norėtųsi žinoti darbuotojų kilmės šalis ir lyti. Toliau išorės veiksmų tarnyba. Man atrodo, čia susidurėme su ta pačia problema kaip ir anksčiau. Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojai kai kada gauna dvigubas išmokas. Pavyzdžiui, kilmės šalyje ir taip pat išorės veiksmų tarnyboje. Išorės veiksmų tarnyba mums pažadėjo imtis veiksmų, kad darbuotojai nebegautų dvigubų išmokų. Bet man atrodo, kad procedūra kol kas dar nelabai veiksminga. Uh, 2013 metais nevyko tinkamas bendradarbiavimas tarp OLAF ir išorės veiksmų tarnybos. Toliau ombudsmenas arba domino apsaugos priežiūros pareigūnas. Ne, e, ombudsmenas. Ombudsmenas pats savo buvo užsibrėžęs tikslą kad daugelis bylų, 90 procentų bylų e, būtų išnagrinėtos greičiau, kad skundai būtų nagrinėjami greičiau, kad tai užtruktų tik 8-9 mėnesius. Bet nepavyko šio tikslo įgyvendinti, tai ombudsmenui turime jį priminti. Ir galiausiai dar šitą norėčiau paminėti. Dėl 2014 metų biudžeto. Institucijos turi pateikti ir pastatams skirtą strategiją. Man atrodo, tai yra svarbus dalykas. Europos e, Sąjungos audito rūmai padarė nemažai pažangos audito rūmams. E, tikrai labai svarbios audito ataskaitos. Pranešėjas siūlo, kad auditorumai audito ataskaitas pristatytų šiek tiek anksčiau. Tuomet mums irgi galbūt pavyktų anksčiau e, patvirtinti biudžeto įvykdymą. Pateikiau daug konkrečių pastabų, e, taip pat pateiksiu ir konkrečių pakeitimų, bet iš esmės pritariu e, pono Černetski pranešimams. Ačiū. Pane Jala Sender. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Černetskijui už e, puikiai atliktą darbą. E, dar kartą atsiprašau dėl savo užkimusio balso, nelabai gerai jaučiuosi šiandieną. Mes taip pat ketiname pateikti keletą pakeitimų dėl tam tikrų aspektų, jų tikslas bus tiesiog papildyti tai, ką ir jis pats yra pasiūlęs. Dabar keletas pastabų. Į, įdomu e, tai, kad 2013 e, metais biudžeto įvykdymas didžiausiose institucijose, regionų komitete, taryba ir taip toliau, kad tas įvykdymo lygis buvo mažesnis negu kad anksčiau. Čia gal reikėtų pažiūrėti į mokėjimų ciklus ir pasiaiškinti, kokios to priežastys. Išklaususi kolegų susidarau tokią liūdną nuomonę, kad e, mes ir vėl ir vėl e, kalbame apie tuos pačius aspektus. Vėl ir vėl skundžiamės dėl tų problemų, e, kurios egzistuoja, vėl atsisakome patvirtinti tarybos biudžeto įvykdymą. Vakar atvykęs pas mus e, Latvijos ministras e, padarė nuorodą į tam tikrą teisėkuros ciklą. E, man atrodo, kad turėtume daryti viską, kad mūsų pozicijos kuo labiau suartėtų. Nemanau, kad turime atsisakyti patvirtinti tarybos biudžetą, nes atsidursime tokiai padėtyje, kai jau uh, tapsime šią prasme nebeaktualūs. Manau, kad reikia gerinti mūsų dialogą, tarpusavę susikalbėjimą, būtent šito iš mūsų nori piliečiai. Čia ne tiek mano asmeninis skundas, bet piliečiai to norėtų. Panas Černeckis devintam punkte kalba apie tam tikro komiteto sudarimą vadovaujama generalinio sekretoriaus, man atrodo, kad tai yra visai gera mintis. O šiaip aš pasigendu e, tinkamo dialogo e, ir dėl to nukenčia ir piliečio interesais, negauna tos informacijos, kurią turėtų gauti. Antra vertus, mums reikia ieškoti daugumos sprendžiant šiuos klausimus, antraip nieko naujo, nieko skirtingo mes nepasieksime. Todėl aš sakyčiau, kad reikėtų judėti link tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dabar dėl audito rūmų. E, nemenkai visokių išlygų. E, yra pasiūlyta, ponas Gairis kai kurias iš jų paminėjo. Aš suprantu, kad kai kuriais atvejais mes darome teigiamą spaudimą, kad gautume daugiau informacijos ir tai tada audito rūmų lygių atneša teigiamų pokyčių. E, yra tam tikras spaudimas, ta prasme, kaip istoriškai evoliucionavo tekstas. Ir aš pritariu pono Černetskio minčiai apie matomumą žiniasklaidoje. Iš tikrųjų, reikia rekomendacijų siekiant tam tikrų teigiamų pasikeitimų, pokyčių. Thank you. turime atsižvelgti ir į tam tikrus svarstytinius klausimus, e, kurie ataskaitoje atsispindit, sakysime, reikia faktiškai pripažinti, kad e, tai, kas buvo pavadinta korupcija, iš tikrųjų su korupcija nieko bendro neturėjo. E, gyvename ekonominės krizės laikotarpiu E, ir kai kurie dalykai yra iš tikrųjų labai sudėtingi. E, jie, jie stebimi ne, ne vienoje šalyje. Ir matyt, kai e, kalbame apie savo tekstus, turime truputį atidžiau pagalvoti apie tai, kokią žinią siunčiame į išorę E, pritarčiau minčiai dėl auditorumų rengiamų ataskaitų, kad e, tokia metinė ataskaita galėtų mus pasiekti anksčiau. E, gavus ataskaitą anksčiau mes sugebėtume geriau parengti savo pastabas. Tačiau aš taip pat suprantu, kad nėra taip paprasta visiems darbuotis. Svarbu, kad dėl skubos nenukentėtų kentėtų kokybė. Dėl išorės veiksmų tarnybos. Ponas Černeckis e, yra išdėstęs tam tikrų būkštavimų, bet turime neužmiršti, e, kokia mūsų komiteto yra funkcija. E, mes atstovaujame mokesčių mokėtojams. Neturėtume čia bandyti kalbėti apie tai, ką ir kaip turėtų veikti išorės veiksmų tarnyba, tai yra užsienio reikalų komiteto kompetencija. E, todėl e, poros pastraipų šioje ataskaitoje, šiame pranešime matyti neturėtų būti. E, galbūt užsienio reikalų komitetas galėtų tokių pastabų pateikti, bet vargu ar šiame pranešime jos turėtų būti įtrauktos. Aš suprantu pastabas dėl geografinės pusiausvėros, kai kalbame apie išorės veiksmų tarnybos darbuotojus. E, taip pat suprantu, kad kol pradeda veikti institucija, turi praeiti tam tikras laiko tarpas. E, sudarytos sutartys e, su nacionaliniais ekspertais. Ir e, aš sakyčiau, kad reikėtų suteikti šiek tiek e, manevro laisvės šiai tarnybai šią prasme. Dėl teisingumo teismo aš e, atkreipiau dėmesį į išsakytas pastabas dėl teismo veiklos jos yra naudingos, mes turime jas atsižvelgti. Ir kalbant apie teisingumo teismą, ta mintis, kad reikėtų sukurti tam tikrą darbo grupę, kuri panalizuotų uh, šį klausimą. E, ir taip pat beje, e, kai kalbam apie vertimą raštu ir žodžiu, čia aš e, labai atsargiai elgčiausi. Jeigu pažvelgsime į ekosoką, į regionų komitetą, yra daroma pastangų dirbti drauge, bet yra ir tam tikrų ribų, apribojimų, kurie neatnešė tinkamų rezultatų. Mes turime apginti galimybę visiems nariams pasisakyti savo gimtają kalbą ir gauti tekstus savo gimtają kalbą. Žinoma, jeigu galime patobulinti, kaip ta sistema veikia, kaip ją valdyti, viskas tvarkoj. Tačiau e, matome, kad, pavyzdžiui, ekonomikos ir socialinių reikalų komitete dėl pasiūlytų pokyčių buvo tam tikrų problemų ne, neturėtume prarasti ES e, kalbinės įvairovės turtingumo. Čia turime elgtis labai atsargiai ir e, siūlau į tai atkreipti dėmesį. Man nekyla problemų dėl pranešimo apie ombudsmeno instituciją. O e, vertimo ir vertimo raštų ir žodžių klausimą aš ką tik paminėjau, tad dėkui. Dėkuoju, toliau žodis, ponė Kerin. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerai atliktą darbą. Dėl tarybos noriu pasakyti, ko mes nuoširdžiai pritarėme jūsų požiūriui jog šiuo metu nereikėtų dar patvirtinti biudžeto vykdymą. Taryba atsisakė su mumis palaikyti tą tikrąjį dialogą, dėl to mes negalime patvirtinti biudžeto įvykdymo. Mes, nu, mes ir toliau reikalavome, kad mes turime teisę gauti atsakymus į mūsų klausimus, o taryba atsisako patikti tos atsakymus. Praėjusiais metais mes paprašėme, paklausėme komisijos, koks komisijos požiūris į šią problemą. Ir komisija patikė gana įdomų atsakymą. Buvo paminėta rezoliucija, bet tačiau tai neišsprendė šios problemos. Mes kaip komitetas turėtumėm pagalvoti, ką turime daryti dabar. Komisija mums negali čia padėti šioje situacijoje. Mes bandėme pradėti e, dialogą su taryba keletą kartų, tačiau dėja nepasiekėme sėkmės. Bet mes negalime vėl ir vėl kreiptis į ES piliečius, sakyti, mes e, bandėme, bet mums nepavyko. Ką reikia daryti dabar? Galbūt reikėtų kreiptis į auditorumus, kaip jie žiūri šią problemą. Turime rasti vienokį ir kitokį šios problemos sprendimą, nes taip negali likti, kaip yra dabar. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra dėl išorės veiksmų tarnybos. Nedidelė pastaba 90 ir 11 punktas. Nemanau, kad reiktų nagrinėti, kaip dirba ta veiksmų tarnyba, bet įvertinti, kaip yra išleidžiamos lėšos. Per nelik toli nueitą pranešime, tam aš nepritarčiau, bet e, tolesnė e, visa likusi dalis pranešimo e, tinkama pranešimu ir aš pritarčiau. Ačiū. Dėkoju. Aš taip pat esu pasisakančių sąraše. Klausimas, ką reikėtų daryti su taryba. Manau, kad mums reikėtų būti kantriems, tikrai pasisemti kantrybės. Pranešėjas kalbėjo, kaip, kaip vai, prilygino elgesį vaikų elgesiui. Čia tikrai mes turime turėti kantrybės taip pat kaip ir uh, bendraujant su vaikais. Gal tiesiog reikėtų neberemti šiame procese tarybos. Manau, reikia nepamiršti, kad parlamentas atlieka kontrolės vaidmenį, reikia išnaudoti šį vaidmenį. Mes kontroliuojame tarybą, o ne atvirkščiai ir tai yra labai svarbi sąlyga Mes nagrinėjame, ką jie, kaip jie dirba ir labai rimtai vertiname biudžeto kontrolės procesą. Tikrai būtų labai gerai, jeigu taryba pati galėtų panagrinėti savo biudžeto vykdymo procesą. Taip kaip mes tai darome, kaip na, atliekame savo biudžeto įvykdymo analizę. panašiai kaip valstybės narės e, analizuoja, kaip yra panaudojamos ES lėšos. Mes turime labai atidžiai pagalvoti, ką reikėtų daryti tokioje situacijoje. Praeitie vyko gana įdomus susitikimai, posėčiai, galėtumėm suplanuoti kažką panašaus ir šiais metais. Galbūt klausimus surenkti biudžeto kontrolės komitete. Uh, skirti pakankamai laiko, išnagrinėti visus teisinius klausimus, taip pat ir parodyti mūsų naujiems kolegoms, kaip mes iš tiesų dirbame, kokias naudojame priemonės. Sutartys yra tokios, kokios jos yra, tačiau nemažai yra ir istorinių pokyčių šioje srityje. E, sutartyje labai daug pakeitimų, dėl kurių buvo dėrėtas ir tai atliko žmonės, kurie tena biudžeto kaip labai svarbaus klausimo. Ir iš tiesų prarastas tas e, požiūris, rimtas požiūris į biudžeto kontrolę. Mes turime susigražinti tą kontrolę, rimtą požiūrį į ją. Žmonės, kurie dalyvavo Lisabonos sutarties dėrybų procese, prarado iš akių tą svarbą, kas tvirtina biudžeto vykdymą, kokios institucijos, kokia institucija tvirtina kokios institucijos biudžeto vykdymą. Ir jeigu sutartyje yra pakeitimai, turime iš anksto jiems pasirengti, turime užtikrinti, kad šis klausimas ir toliau išliktų svarbus. Gal paim. Ir anksčiau e, tos taisyklės buvo kuriamas tik tada, kai buvo Europos komisija, kai kitų institucijų dar nebuvo. Taigi, anomet e, e, viskas buvo komisijos biudžeto dalis. Ir dabar dėl to Europos parlamentas turi tvirtinti komisijos biudžetą, nes anksčiau komisijos biudžetą buvo viskas traukta. Uh, Vėliau e, komisijos biudžetas buvo išskaidytas, institucijos įgyjo savo atskirus biudžetus, bet šis faktas nebuvo atspindėtas sutartyje. Ir dabar taryba naudojasi šiomis e, sutarties spragomis, piktavališkai naudojasi savanaudiškais tikslais. E, sutartyje parašyta, kad parlamentas tvirtina e, komisijos biudžetą. Ir taip yra, kaip jau sakiau, dėl to, kad viskas anksčiau pateko į komisijos biudžetą, o dabar yra dešimt atskirų biudžetų. Mes visus tuos biudžetus turime tvirtinti ir niekur nekyla problemų, išskyrus su taryba taryba ko gero nori naujos, naujo džentelmenų susitarimo, kad e, mes nesikišame į tarybos reikalus, taryba nesikiša į mūsų reikalus, bet mes taip negalime pasielgti su mokesčių mokėtojais. Taigi, na, gal dar netėjo laikas. Pritariu Jums, kad mums reikia plano. Visų pirma, turime pateikti pakeitimus sutarčiai pakeisti ir turime pareikalauti iš tarybos, kad būtų apie tos pakeitimus ateityje diskutuojama. Vakar su pirmininkaujančios Latvijos atstovais apie tai irgi kalbėjome, kolega, kolegė Ajala Sander buvo šį klausimą iškėlusi. Tai tiek šiuo klausimu. Dabar norėčiau kreiptis į pranešėją regionų komiteto biudžeto patvirtinimas, man atrodo, tikrai įdomus. Čia reikia pastebėti, kad nebuvo išspręstos senosios problemos. Ne, vis dėlto kalbame apie išorės veiksmų tarnybą. E, kaip žinia, išorės veiksmų tarnyboje yra daug aukštų postų, yra daug mažų generalinių direktoratų. Uh, ir tai nemažai kainuoja. Aš nekalbu dabar apie politinius klausimus, bet išorės veiksmų tarnyba tikrai galėtų pakoreguoti savo vidinę struktūrą. Tai e, čia pateiksime keletą pakeitimų. Dar kalbant apie tarybą ir išorės veiksmų tarnybą tiek dėl audito rūmų E, čia e, mane tikrai labai nustebino tarnybinių automobilių ir vairuotojų skaičius. Štai, pažiūrėjau, išorės veiksmų tarnyba turi tik vieną vienintelį tarnybinį automobilį ir mes nenorėtumėm, kad jų atsirastų daugiau. Taigi yra puikių, puikių pavyzdžių, kaip galime geriau tvarkytis. Ir auditorumai galėtų pasimokyti iš išorės veiksmų tarnybos. Kas norėtų pasisakyti? Štai išorės veiksmų tarnybos atstovas prašo žodžio. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiami komiteto pirmininkai, taip pat praneš... nariai taip pat pranešės. Turiu tris e, pastabas reaguodamas į šios įdomias diskusijas. Pirma pastaba. Mūsų bendradarbiavimas su Olafu yra tikrai labai puikus ir tai vyksta nuo Europos išorės tarnybos įkūrimo. Noriu pasakyti, kaip sakė ponia Mogerinė, klausimo metu 26 sausio mes turime sustrimo memorandumą dėl administracinės pagalbos su Olafu. 23 sausio buvo pasirašytas šis sustrimas Ir šeštame rezoliucijos projekto punkte reikėtų pakoreguoti nuostatą. Toliau antra pastaba. Aš konstatuoju, kaip sakė ponia Mogerinė, mūsų manimų nėra geografinės pusiausviros e, nesilaikymo. Nėra žinoma pusiausviros dėl to, kada kokia valstybė narė įstojo Europos Sąjungoje Galbūt vienos valstybės narės yra mažiau atstovavimo, vienoms mažiau atstovavimo negu kitoms. Bet mes esame pasirengę vėlgi pasi, pasidalinti su jumis statistiniais duomenimis, tačiau čia nėra jokio piknaudžiavimo. Tačiau toliau trečia paskutinė pastaba. Kaip ir kiti šio komiteto e, nariai, mes atkreipėme dėmesį, kad pavyzdžiui 10, 11, 22 punktas turėtų būti kitaip suformuluoti. Ir taip pat norėčiau atsakyti pono Deutsch e, pastabą. Aš nelabai supratau, ką jis norėjo pasakyti, bet aš tikrai galėčiau su juo padiskutuoti apie tai, jeigu jis norėtų. Ačiū. Labai ačiū. Iš kitų institucijų gal dar kas nors norėtų pasisakyti? Niekas. Tai tuomet e, žodis pranešėjui. Ponas Černetski, prašom. Uh, thank you much indeed, uh, madam. Dėkuoju, panė pirmininkė. Labai trumpai. Uh, ponui Gairiui, kurio dabar nebėra, galiu pasakyti, kad kitą kartą mūsų diskusija apie e, antikos politiką Kato būtų labai įdomi. E, noriu padėkoti Tamašui už e, pagiriamosius žodžius apie mano pranešimą ir pagrystas pastabas. Aš e, suprantu jūsų mintį apie geografinę pusiausvyrą Europos išorės veiksmų tarnyboje. keletą žodžių poniai Kariai. Dėkoju už jūsų paramą, ypač kalbant apie Europos e, tarybos problemą. Tai vienas iš mūsų komiteto didžiausių iššūkių, tiesą sakant, nuolatinis iššūkis mūsų komitete jau daug metų. Aš suprantu, kad 90-11 punktuose, dėl jų mūsų nuomonės skiriasi gaila. Pane Gresler, mūsų pirmininkai, labai trumpai. Noriu pasakyti, kad esame politikai, turime būti kantrus, visiškai čia su jumis sutariu, e, pritariu jums dėl tarybos problemas, bet kiek ilgai e, gali tęstis kantrybė, neturime būti taip pat ir naivūs. Taigi dėkoju už visas pastabas ir tikiuosi, kad e, turėsime laiko šiems pranešimams patobulinti. Dėkui. Labai ačiū, daugiau niekas žodžio neprašo, tai priartėjome prie viešojo posėdžio e, sesijos pabaigos. Dabar dar turėtų įvykti ir koordinatorių uždaris, uždaras posėdis. Viešai posėdį tęsime trečią valandą. Linkiu visiems gero rytmečio. Sustiksime trečią valandą po pietų, o koordinatorių prašau pasilikti šią sąlygą.